ir pasiūlė e, skelbti jos galiojančiais nuo lapkričio 25 dienos, ar kas nors prieštarauja, ne, tuomet patvirtiname pagal 105 straipsnio 6 dalį darbo tvarkos taisyklių komitetų pirmininkų. E, Suėgos pirmininkas man e, pranešė, kad niekas neprieštarauja biudžeto, biudžeto kontrolės komiteto dviem pasiūlymams. dėl deleguotų teisės aktų ir e, šis komitetas Ši komitetų rekomendacija bus laikoma patvirtinta, jeigu per 24 valandas kiekviena politinė frakcija neprie paprieštaraus tau priešingų atveju arba mažiausiai 40 parlamento narių, jeigu tačiau